Pa... Pone pirmininkė. Pone pirmininkė. Aš nesupratau, kaip bus su tuo balsavimu. Ar mes balsavome už darbo atvarkę patvirtintą pirmininkų suigoje, ar prieš ją? Prieš, tai ketvirtadienį posėdžio nebus. Okay, Pane, ne, ne, ne. Mes pasirašysime rezoliuciją, bet balsavimo nebus. E, Josef, Josef, e, przegłosowaliśmy. Josefai, mes balsavome tik prieš vieną pasiūlymą. Ir ketvirtadienį yra numatytas vienas klausimo svarstymas be balsavimo. Visa kita lieka taip, kaip numatyta. nebus balsuojama dėl žmogaus teisų ir teisingumo Kongo demokratinėje respublikoje. Diskusija vyks, tačiau nebalsuosime. Taigi, mes atsisakome tik vieno balsavimo. Visa kita ketvirtadienio darbo atvarkėje išlieka taip, kaip numatyta. Visi klausimai, visi balsavimai lieka. Myśmy, myśmy dyskutowali tylko. Mes aptarėme tik vieną klausimą, dėl kurio bus balsuojama ketvirtadienį. Kitaip darbo atvarkė ketvirtadienį nesikeičia. Ir. Ar viskas aišku? Kolegos, mes kalbėjome tik dėl vieno klausimo, dėl vieno balsavimo ketvirtadienį. Ponio Kongo atveju. Kongo klausimu. Kongo demokratinės Respublikos klausimo. Daugiau nieko. O dabar pereiname prie šiandienos darbo tvarkės. Ponios e, Deveirak pranešimas dėl civilinės aviacijos aviarių incidentų tyrimo ir prevencijos. Norėčiau suteikti žodį pranešėjai Kristin Deveirak. Bardzo proszę. Prašom. Look, the very, the very last. The very last. The very last. Okay. She's waiting for us. Yes, please, madam. Merci, monsieur. Prašom, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos transporto politika nėra orientuota tik į ekonominius tikslus. Pirmiausia, ji, jie siekiama sukurti geriausius įmanomus saugos reikalavimus keleiviams Pone, taip, viskas yra parengta, galit kalbėti. Nu, mūsų nusistatyto tikslo mes siekiame per keletą pastarųjų metų, todėl turime pasistengti, kad užtikrintume optimalų saugumą. Ir šioje, šiame kontekste mes kalbame apie reglamento projektą, kuriame aptarėme e, civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos praėjus e, keletai sudėtingų dėrybų metų pagaliau pavyko pasiekti pirmąjį susitarimą su taryba ir tai yra akivaizdi pažanga e, tyriant um, civilinės aviacijos avarijas ir incidentus ir užtikrinant šeimų e, ir nukentėjusiųjų apsaugą. Priemonės numatytos šiame tekste įsigalios mm, greitai. Aš apibūdinsiu priemonės aprašytas šiame pranešime. Gentlemen. Pirmininkas, Kolegos, ponios ir ponai, prašyčiau. To... E, prašyčiau suteikti galimybę diskutuoti, nes per triukšmą negalime nieko išgirsti. Kolegos. Madam, please, madam, please continue. Prašom, ponė, tęsti. Alors, quelles sont les mesures prévues? Taigi, kokios yra numatytos priemonės šiame pranešime. Visų pirma, tai yra tyrimo nepriklausomumas ir tyriejų nepriklausomumas. Jie turi galimybės gauti visas reikalingas e, E, visus reikalingus duomenis tyrimui atlikti. Antras dalykas, mes išaiškiname EAS vaidmenį e, aviacinės nelaimės atveju. Be to yra labai aiškiai apibrištas jos kaip sertifikuotojos vaidmo. Bet man sudaro įspūdis, kad aš negaliu apie tai kalbėti, nes niekam neįdomu, aš net pati savęs negirdžiu. Pirmininkas, tai gana įprasta. Prašom tęsti. We cannot, we cannot Prašom tęsti, nieko negalim pakeisti. Antras svarbus pranešimo punktas. Šiame tekste yra numatytas EASA vaidmuo e, oro nelaimės atveju. Be bejonės, ši agentūra taip pat yra sertifikuojanti institucija ir iki šiol pati negalėdavo tirti tokių e, atvejų, e, nes dviejų užduočių tuo pat metu atlikti yra nelabai įmanoma, tačiau ES agentūra turėtų gauti reikalingą informaciją ir pateikti ją saugumo tyrėjams. E, tokiu būdu mes tenkintume Čikagos konvencijos reikalavimus ir eksperto grupės iškeltus standartus. Aš manau, kad turėtų būti pasinaudojamas agentūros kaip patarėjos vaidmo. Trečias dalykas, mes kalbame apie nacionalinių tyrimų biurų tinklą. Tai sustiprintų bendradarbiavimą, kuris jau dabar egzistuoja tarp valstybių narių. Toks tinklas būtų lankstesnis, e, laisvesnio pavydalo bendradarbiavimas būtų ir padidėtų saugumo tyrimų kokybė, ypač sustiprinus bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Greičiausia būtų keičiamasi patirtimi ir e, būtų suteikiama tyriems geresnė informacija. Pranešime yra kalbama ir apie E, sąsaja tarp teismų tyrimo ir techninio tyrimo. Taigi šiame pranešime akivaizdžiai daroma pažanga apibrėžiant valstybių narių teisinius skirtumus. Be to yra užtikrintama saugos tyriejų galimybė nedelsiant gauti reikalingą informaciją ir e, yra numatytas iš ankstinis susitarimas tarp tyriejų ir tyrimo biurų. Tačiau svarbiausia, mano nuomonė, čia yra aukų ir jų šeimų apsauga. Tekste sakoma, kad eismo nelaimės atveju keleivių sąraše e, keleivių sąrašas e, buvusių tame lėktuve e, turėtų būti pateikiamas ne vėliau kaip per dvi valandas. Tokiu būdu sutrumpėtų laukimo laikas nukentėjusiųjų šeimoms. E, be to turi būti numatytos pagalbos padėti nukentėjusių šeimoms. Pavyzdžiui, e, rezervuojant bilietą būtų galima nustatyti, kas bus kontaktinis asmuo avarijos atveju. Be to, tokiu būdu būtų galima geriau informuoti šeimas apie e, tyrimų eigą prieš išviešinant atitinkamą informaciją. Be to turėtų būti nustatytas, paskirtas toks padėjėjas asmuo, kuris palaikytų ryšį su šeimomis. Visos e, Liet... E, Europoje įsteigtos avelinijos turės susikurti krizės planą, kuriame turės būti numatyta psichologinė parama šeimoms ir artimiesiems. Visos bendrovės aptarnaujančios ES turės turėti minimalų draudimą, kuris leistų išmokėti kompensacijas nukentėjusiųjų aukoms. Paskutinis e, aspektas, kurį aptarėme čia, yra e, E, ataskaitos pranešimai apie e, e, aviacijos nelaimės. Sakoma, kad atsakingos institucijos ir EASA turėtų turėti galimybę gauti reikalingą informaciją, reikalingą duomenų bazę. Tai leistų imtis reikalingų prevencinių veiksmų ir užkirsti kelią avarijų pasikartojimui. Taigi tokios yra mūsų pagrindinės gairės. Noriu padėkoti šešėlinės pranešėjams, kurie puikiai bendradarbiavo ir leido pasiekti tokio rezultato. Ačiū. Very much, madam. Dėkoju, ponė. Na, nenorėjau trukdyti jums, nes pradžioje buvo daug triukšmo, bet šiaip e, keturias minutės buvau jums skyręs, bet leidau užbaigti ramiai. O dabar e, dėl darbo tvarkos, prašom. Gerbiamas pirmininkė, Dėkoju, sutikta galimybė pasisakyti. Aš irgi nenorėjau nutraukti kalbėtojas, bet visiškai teisingai pastebėjau. Šitų diskusijų pradžia buvo netoleruotina. Mes kalbame apie orlaivių katastrofas, apie žmonių gyvybės, apie tai, kaip užkirsti kelią tokioms avarijoms, kaip apsaugoti žmonių gyvybės. Ir ta tema yra be galo svarbi. Dėl to norėčiau pareikšti pastabą, manau, kad reikėtų pasirūpinti, kad tokio chaoso, tokių svarbių diskusijų metu nebūtų ateityje. Na, tai yra kreipimasis į visus mūsų kolegas. Reikėtų visų jų ir paprašyti, kad jie visi kaip galima greičiau paliktų salę. Kad tie, kurie nori klausytis diskusijų, galėtų ramiai klausytis. Na, o tie, kurie nori kalbėtis, tegu kalbasi už salės ribų. Visiškai pritariu šiai jūsų pastabai. Dėkoju. Dabar Europos komisijos vardu norėčiau pakviesti pasisakyti gerbiamą komisarę Ceciliją Malstrom. Sveika atvykusi Europos parlamentą, suteikit jums žodį. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Labadiena visiems. Norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Deveirak, taip pat šešėliniams pranešėjams už nuveiktą darbą, už nuolatinį e, uolų darbą, rengiant šitą teisėkuros pasiūlymą, kuris e, prives prie labai svarbaus reglamento dėl oro E, eismo saugumo Europoje. Tikrai nelengva tema, kaip ponė Deverak minėjo, priešingai reikalauja ši tema iš mūsų daug jautraus pobūdžio diskusijų, kad rastume pusiausvyrą tarp e, būtinybės užtikrinti nepriklausomumą e, saugumo, saugos tyrimų ir kita vertus užtikrinti teisingą tyrimų procesą. Mes turime padėti, kad tyrimui, kad jis būtų efektingas, taip pat užtikrinti e, anonimiškumą. Mes išmokome nemažai ko e, iš praeities, turime pasiremti tomis pamokomis ir ateityje e, E, užtikrinti, kad avarijų ir incidentų būtų kuo mažiau, kad būtų užtikrintas aukštas oro aviacijos saugumas mūsų piliečiams. Todėl labai svarbu, kad tiek parlamentas, tiek taryba pasiruošia eiti į kompromisus. Ačiū Jums visiems už tai. Norėčiau pabrėžti, kad komisija pritarė pranešėjos mintims tekstas, dėl kurio sutarėme, yra gera pusiausvyra, siekiant išbalansuoti tarp skirtingų interesų. Žinoma, galiausiai pagrindinis laimėtojas bus mūsų keleivis, e, jo saugumas, aviacijos saugumas yra mūsų visų pirminis tikslas, todėl mes turėtume džiaugtis pasiektų rezultatų, o dabar raginu parlamentarus paremti kompromisinį variantą, dėl kurio dėrėjusi pranešėja. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju gerbiamai komisariai. O dabar liaudės partijos vardu kalbės kolega Werner Kuhn. Prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisarė Malstrom, gerbiami kolegos. Mūsų kolegė Kristin Deveirak parengė puikų pranešimą. Darybos dėl reglamento buvo labai ilgos ir, kaip jau minėjo pati kalbėtoja savo žangoje, mes kalbame apie žmonių gyvybės. Todėl svarbu, kad visų incidentų ir avarijų tyrimai bei prevencinė veikla turėtų būti orientuota būtent į tokį tiks, tikslą. 95 metais buvo printa direktyva dėl EASOS įkūrimo, dabar jau yra ir kitų idėjų dėl Europos bendros erdvės, bendro dangaus ir panašiai. Ir visos tos iniciatyvos turėtų pagerinti civilinės aviacijos saugumą Europos Sąjungoje. Turime dėl to kruopšiai registruoti kiekvieną avariją, kiekvieną incidentą ir tinkamai ištirti kiekvieną atvejį. Kaip ponė Devirak savo pranešime minėjo, tokiu būdu mes siekime rasti pusiausvyrą tarp tyrimo institucijų poreikių ir, e, pilie, ir e, valstybės tarnybos e, institucijų atsakingų už įvairius darbus. Taip pat turime nepamiršti nacionalinių institucijų atsakomybės Vokietijoje štai turime institucijų tiek federalinių, tiek žemių lygių ir jos taip pat turi tinkamai ir efektyviai vykdyti tyrimus, kad mm, nereikėtų pernelyg blaškytis, siūlyčiau nesiūlyti investuoti į papildomas institucijas, o panaudoti tai, ką turime. Dėkuoju dabar ponas Simpsonas, socialdemokratų vardu. Dėkoju pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai sunkų darbą, dirbant su tokia svarbia tema. Norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus, kurie paminėti pranešime. Pirmiausia, dėl pasiūlymo, kaip galima būtų pagerinti tyrimus, avarijų tyrimus. Antra, kaip reikėtų užtikrinti aukų ir jų artimųjų teises. Mano nuomonė, transporto komitetas sustiprino nemažai nuostatų, kurias siūlė komisija. Pavyzdžiui, mes patikslinome EASOS vaidmenį, kaip pati pranešėja minėjo, dėl to būtent koks vaidmuo jai tenka tyrimų metu, reikia užtikrinti, kad tyrimai būtų nepriklausomi ir kad jos nieks nesikištų. Negalime leisti, kad reguliuotojas būtų taip pat ir tyrėjas. Dėl to reikia labai aiškiai apibriežti EASOS vaidmenį, jo vaidmo apsiriboja patariamoje funkcija Ir e, tai yra aiškiai numatyta 18-osios e, e, įstatų straipsnė. Mes turime užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp Europos tyrimų institucijų, užtikrinti, kad duomenys būtų perdodami ir kad tie tyrimai būtų kokybiški visoje Europoje. Bet to būtina pabrėžti, kad reikia numatyti efektyvę ataskaitų teikimo sistemą, kad ji pateiktų duomenis E, aktualius duomenis e, efektyviai, taip pat, kad būtų numatytos, e, numatyta tvarka dėl kompensacijų mokėjimo. Parlamentas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog reikia panaudoti šitą progą ir numatyti galimybę informuoti keleivių artimuosius per dvi valandas. Taip pat norėčiau paraginti komisiją peržiūrėti dabartinę direktyvą ir jos E, ir ataskaitų teikimo direktyvą, kad tos direktyvos viena kitą papildytų. Na, nu, šiaip e, pranešėjai atliko darbą puikiai, sveikinu ją ir, prane, ir šešėlinius panašėjus už visas įdėtas pastangas. Ačiū. Ačiū kolega, kad kalbėjote tiek laiko, kiek, kiek jums jo buvo skirta. Toliau panas Jelko Kačinas, Alde frakcijos vardu. Pone pirmininkė, pone komisarė, pone Malmström. Kolegos, aš labai džiaugiuosi šiuo dokumentu, kuris atsirado po sėkmingų trišalių dėrybų su taryba ir komisija. Noriu pasveikinti pranešėją su šiais pasiekimais, su jos drąsa. Mes sukūrėme pagrindus, kurie duos daug naudos keleiviams, apskritai visuomeniai ir to bus galima pasinaudoti kaip modelių. Transporto komitetas parengė gerą dokumentą praėjusi pavasarį, e, kuris buvo pagrindas daryboms su komisija ir taryba. Taip pat noriu padėkoti e, Europos oro transporto kontrolierių e, organizacijai, kurie mums padėjo renkti šį pasiūlymą. Taigi mes užkirtome kelią galimybėjai pakeisti reguliavimo situaciją kitokiais metodais. Mes norime reikalauti, kad visiška laisvė, nepriklausomumas būtų suteiktas tyrėjams ir jų nereikėtų vertinti per daug anksti. Tyrimo organizacijos vaidmuo bus labai aiškiai apibrieštas ir parlamentas mano, kad techniniai tyrimai turėtų būti saugomi nuo bet kokio kišimosi iš teisės saugos institucijų pusės. Iš tiesų turime pasistengti užkirsti kelią bet kokiems incidentams ir nelaimėms, ne tik tiems, kurie baigėsi tragiškai. Viskas, kas prieštrauja oro transporto saugumui, vis, į visą tai reikia atsižvelgti. Ataskaitos apie, apie įvykius E, jų sąlygos, e, atskaitomybės sąlygos turi būti peržiūrėtos. Na, o ESA iš tikrųjų nėra tyrinėtojas, yra konsultantas ir gali tik tai padėti pagrindiniams tyrinėtojams. Taigi, pranešėjai atsižvelgia į visus svarbiausius mūsų pasiūlytus elementus. Ačiū toliau, pana Lichtenberge, žalių vardu. Labai ačiū. Kolegos. Šis pranešimą reikia tinkamai įvertinti, jis yra labai svarbus. Jis apjungia įvairiausius duomenis tokiu būdu, koks anksčiau niekada nebuvo panaudotas. Šiuo metu civilinės aviacijos srityje konkurencija yra didžiulė, todėl ypatingai svarbu visą informaciją apie techninius nesklandumus paskelbti viešai tokiu būdu, kad būtų galima apsaugoti informacijos teikimo šaltinius. Taigi turime rasti būdų, kaip pateikti informaciją, apsaugant šaltinius, kad būtų galima užkirsti kelią nelaimėms. turi būti tam tikra pusiausvyrą e, tarp teisinių ir techninių klausimų. Noriu padėkoti pranešėjai, mes kartu labai sėkmingai dirbome. Na ir šis dokumentas yra svarbus žingsnis į priekį. Toliau konservatorių vardu ponas Vandalinas. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl tvarkos mūsų šešėlinė pranešėja ponė Foster mūsų informavo, informavo, kad negali šiandien atvykti į posėdį. E, ji pasirodys vėliau vakare, todėl norėčiau pasinaudoti jos kalbėjimo laiku taip pat. Pone pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už atlikus puikų darbą ir noriu pabrėžti šio reglamento kokybę. Tai yra labai gerai civiliniai aviacijai Europoje. Pone pirmininkė, jeigu norime pasimokyti iš E, praeities pamokų, tai turime užtikrinti, kad e, tyrimai būtų visiškai nepriklausomi. Niekas negalėtų kištis nei vartotojų organizacijos, nei e, oro linijos, nei teisės saugos institucijos. Jeigu įvairios organizacijos kišis į tyrimus, tuomet tyrimų nepriklausomumui kyla pavojus pavyzdžiui, mėsininkas negali vertinti savo mėsos kokybės. Pirmiausia, būtų galima įvesti tą vadinamą kanadietišką modelį, e, pagal kurį nu, sukūriamas visiškai nepriklausomas tyrinėtojas, kuris vykdo tyrimus pasiremdamas objektyviais kriterijais ir informuoja teisės saugos institucijas, jeigu yra neteisėtų veiksmų. Tokią sistemą naudojama Niderlanduose, Turime puikiai veikiantį tyrimo komitetą, kuris reguliariai teikia puikiausius pavyzdžius kitoms institucijoms. Šiame tekste, pagal šį tekstą įmanoma įvesti tokio pobūdžio nepriklausomo tyrimo organizaciją. Tačiau tai yra tik tai galimybė. Na, visas paketas, aišku, yra žingsnis į priekį. Čia numatyta E, sąlygos, kaip teikiama informacija iš keliaivių pusės. Na ir dėl to aš rytoj nesusilaikysiu, o balsuosiu už šį pranešimą. Labai ačiū, sako pirmininkas. Pana Enan. Ponas Enan. Žakas Enan. Ačiū, pana pirmininkė. Lėktuvas yra saugiausia transporto priemonė. Taigi turime pasinaudoti visomis galimybėmis, kad taip ir išliktų toliau. Man atrodo, kad e, valstybių narių civilinės aviacijos e, tyrinėjimo organizacijų tinklas yra puikus dalykas. Ir svarbu, kad viskas e, taip ir liktų, o priežiūros darbas, kuris perkeliamas iš Europos Sąjungos ribų, komponentų padirbinėjimas ir kiti dalykai kelia pavojus saugai ir saugumui, todėl ES turi įsikišti. Pirmininkas prašo kalbėtoje kalbėti lėčiau. Na, kalbėtojas atsiprašo. Ačiū pirmininkė. ES turi imti žingsnius, žingsnių ir prisimti savo atsakomybę. Negali vien tik tai skelbti e, juodųjų sąrašų tų bendrovių, kurių lėktuvai sudūšta. Reikia prispausti tokias bendrovės ar jų akcininkus, kurie nesukuria saugių sąlygų. Taip, nelaimės vyksta ir dėl žmogiškos klaidos, bet labai dažnai tos klaidos vyksta dėl to, kad netinkamai organizuojamas darbas, darbo sąlygos, net pakankamai apmokami darbuotojai. Ačiū, ponė pirminkė. Membert. Ačiū. Kolegos, nepamirškite, kad jeigu per greitai kalbate, yra neįmanoma jūs aiškiai išversti į visas kalbas. Todėl būtina kalbėti šiek tiek lėčiau. Ir jeigu neužtenka laiko, tai porą sakinių išbraukit iš savo kalbos. Aš pats per penkerius metus e, supratau, kas tai yra. O dabar e, perinu prie kitų kalbėtojų. Ponas Luis de Grandes Pascal, minutė 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Aš sveikinu pranešėją parengus tokį dokumentą ir atlikus tokį darbą. Jis leido pasiekti sustarimą per pirmąjį svarstymą, tačiau aš norėčiau išsakyti šiek tiek kritikos. Tačiau be abejo reikia e, suprasti, kad tokio pabudžio dėrybose reikia daryti nuolaidas. Manau, kad asmens ar aukos identifikavimo atvejais, tais atvejais, kai galima tą padaryti pagal DNR, turi e, leisti deramai surasti artimuosius. Manau, kad reikėtų atskirti techninį svarstymą ir teismų tyrimą. Ispanijos atstovai ketina susilaikyti nes nuo 1987 metų egzistuoja problemų dėl Gibraltaro oro uosto. 2006 metais pasiektas susitarimas, tačiau šiuo metu jis sustabdytas dėl sunkumų iškilusių tarp Ispanijos ir Junktinės karalystės. Taigi mes galime tik susilaikyti, kad tos pozicijos negalime laikytis, nors ir pasakome už šį pranešimą ir vertiname ponios e, Deverak darbą. Sveikinu ją atlikus tokį puikų darbą. E. Ačiū už pastabas. Toliau Januš Zemke. E, Dvi minutės. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad visų pirma, labai džiaugiamės tuo, kad Europoje pasiekti geriausi istorijoje ir žmonijos raidoje aviacijos saugos duomenys. Taip, avarijų įvyksta, tačiau bendrai saugos lygis yra labai aukštas. Deja, saugos negalima užtikrinti kartą ir visiems laikams. Ir retsikiais pasitaiko ir avarijų, ir incidentų. Tokie atvejai turi būti tyriami nepriklausomai ir profesionaliai. Ta turi atlikti e, specialistai, kad būtų galima pateikti e, rekomendacijas e, išplaukiančias iš tyrimo ateities avarijų prevencijai. Bet dabar bendryje egzistuojanti avarijų tyrimo sistema nėra tokia veiksminga, kokia galėtų būti. Dabar, e, po to, ką padarė Europos parlamentas, padėtį būtų galima pagerinti. Manau, kad parengtasis projektas yra labai puikus. Pone Deveira gerai padirbėjo, tačiau aš norėčiau šitą pridurti. Į pranešimą įtraukta labai daug pakeitimų ir pastabų, kurie išplaukia iš kompromiso. Manau, kad reikėtų balsuoti dėl to, kas buvo parlamento tarybos ir komisijos dėrybo objektas. Yra kitų pakeitimų, kurie yra priimtini vieniems, tačiau juos gali tekti atmesti kitiems. Ačiū ponė Zemka. Toliau Pone Maisner, vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiamas, gerbiama komisijos narė. Aš norėčiau prisiminti tai, apie ką kalbėjo, tiksliau apie ką nekalbėjo pranešėja ir šešėliniai pranešėjams tiesiog nepakako laiko, tačiau tie aspektai yra labai svarbus. Turiu galvoje ne tik tyrimą, bet ir nukentėjusių bei jų artimųjų apsaugą. Mano frakcija labai tvirtai pasisako už tai, kad informacija turėtų būti suteikta kuo greičiau apie tai, kas įvyko avarijos atveju. Ir parama artimiesiems turėtų būti suteikta labai greitai. Mes manome, kad šis pranešimas, kurį parengė pranešėja, yra didžiulis protrūkis Mes e, turime jį pagirti. Ankstesnis dokumentas jau buvo 16 metų senumo, po to įvyko labai daug pokyčių. Be bejonės, tyriant avariją reikia labai daug informacijos, o informacija turi būti renkama nepriklausomai. Junktinės Amerikos valstijos jau seniai turi nepriklausomą tyrimų tarnybą, bet to ten užtikrinta tam tikra apsauga ir e, tokiu būdu tą informaciją gali pasinaudoti žmonės dalyvaujantis tyrimę vėlesnėme etape. Dėkoju pranešėjai. Marinesku, minutė 30 sekundžių. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Nuolatinis uh, aviacijos transporto augimas reikalauja e, teisės aktų sistemos e, avarijų ir incidentų tyrimui. Pone Deveira parengė puikią analizę, kurioje yra reikalaujama sukurti tyrimo biurų tinklą. Tai prisidėtų prie inspektorių e, mokymo koordinavimo, informacijos keitimo sigerinimo ir panašiai. Be to, čia yra bandoma sumažinti skirtumus tarp valstybių narių. Taip tyrimas taptų geresnis ir saugos lygis išauktų. Taigi reikalinga teisės bazė jau yra sukurta tam, kad EASA galėtų dalyvauti tyrimuose. Teisinė bazė turi užtikrinti reikalingą pusiausvyrą tarp tyrimų nepriklausomumo ir teismų galimybių gauti informaciją reikalingą teisminiam tyrimui. Parama e, nukentėjusiųjų aukoms e, yra taip pat labai svarbi. Valstybės narės turi tam tikras e, krizinės programas, kaip padėti nukentėjusiesiems. Turi būti dabar kuriamas tinklas naudojamas informacijos keitimusi ir labai svarbu pagalvoti, kaip galima pagerinti saugą pasinaudojant tokias institucijas. Ponas Higgins, 1 minutė 30. Pone pirmininkė, akivaizdu, kad 94 metų direktyva e, buvo naudinga, bet dabar jį tiesiog paseno, nes, kaip žinia, e, kelionės orų labai smarkiai išaugo. Vadinasi, reikia daugiau saugos, daugiau koordinavimo, daugiau inspekcijų ir daugiau bendradarbiavimo. Man šiame pranešime patinka tai, kad ir čia aiškiai apibrėžiamas kompetentingų institucijų rolės. Aš remiu pasiūlymą, apie kurį jau kalbėjo ponas Brianas Simpsonas ir pati pranešėja, e, teigdami, kad Europos aviacijos saugos agentūra jokių būdų negalėtų prisidėti prie saugos tyrimo. Jos darbas yra sertifikuoti orlaivį, o ne atlikti tyrimus įvykus oro nelaimiai ar katastrofai. EASA, e, saugos tarnautojai, e, visi šie pasiūlymai susilaukia mūsų pritarimo, tačiau mes suprantame, kad valstybės narės dabar taiko skirtingus standartus, todėl tą reikėtų suvienodinti. Keleivių sąrašai yra vienas iš e, didžiausių sunkumų avarijų atveju. Paprastai vėluojama pateikti keleivių sąrašus ir dabar siūloma tai, tą laukimo laiką sutrumpinti. Taip pat sveikiname tą pasiūlymą, kad dabar rezervuojant uh, E, skrydį bus galima suteikti e, tą pavardę asmens, su, su kuriuo reikėtų susitiekti avarijos atveju. Tai yra labai svarbu, nes, kaip žinia, laukimo tragiškumas yra nepakeliamas. Mes e, galėtume pateikti tokius artimųjų sąrašus, o vėliau tik tai pagal DNR būtų galima atskirti aukas. Aš sveikinu pranešėją ir dėkoju už gerą darbą. Ah, Ačiū toliau Artūr Zasada. Pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, kolegos. Šiandien kalbame apie itin svarbų dokumentą. 800 milijonų keleivių keliaujančių lėktuvais ES galės pasinaudoti šiuo dokumentu kiekvienais metais. Tai yra nepaprastai reikšmingas dokumentas. 16 metų turėjome vieną reglamentą kuris buvo priimtas tada, kai oro eismas buvo mažesnis. Kalbame apie 800 milijonų orlaivių keleivių saugą. Tačiau saugos negalėsime užtikrinti, jeigu e, lakūnai ir įgulos nariai e, teiks informaciją tik laisvanoriškai. Jeigu e, lakonai, lakūnai ir įgulų nariai e, gali kalbėti apie incidentus laisvai, tai e, leis geriau užtikrinti saugumą. E, jeigu nebus suteikta pakankama informacijos, tai tyrimų e, organizatorių ir atlikėjai susidurs su tam tikrus spaudimu iš aviacijos administracijų, iš teismų ir net iš žiniasklaidos. Informacijos suteikimas nedelsiant e, yra būtinas. Sauga turi būti ES darbo atvarkės pagrindinis klausimas Turiu galvoje mūsų piliečių saugą. Aviacijos saugos taisyklės yra parašytos aviacijos katastrofų aukų krauju. Šis klausimas labai svarbus. Ačiū. Dėkuoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Yra penki pageidaujantis pasisakyti. Pirmiausiai, ponas Madadrovė. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, ponė pirmininkė. Praėjo dviejį metai ir vienas mėnuo po katastrofos barakos oro uoste Madride. Tai buvo didžiulė katastrofa, sukeltų daug skausmo artimiesiems ir praėjus tiek daug laiko, kol kas tyrimas nebaigtas, nukentėjusių šeimos nežino, kas atsitiko ir niekas neduoda atsakymų labai liūdna, nes visų pirma, aukų artimieji to nenusipelnė tokio traktavimo, o be to svarbus duomenys e, nėra aiškus, tie duomenys, kurie galėtų padėti mums ateityje išvengti tokio pabudžio katastrofų. Aš labai tikiuosi, kad šitas pranešimas, dėl kurio rytoj balsuosime, padės tyrimus vykdyti lankščiau, kad e, tokio pobūdžio katastrofos nepasikartos. Norėčiau labai padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, už tai, kad pasiektas sustarimas pirmojo svarstymo metu, tačiau kol kas dar ne viską padarėme, nes pirmiausia yra at, užtikrinti žmonių gyvybės, saugoti žmonių gyvybės. Like Dėkuoju, pirmininkė. Blogiausia, kas gali atsitikti, yra tas atvejis, kai artimieji išgirsta apie avariją, įtaja, kad lėktuvo galės skristi jų šeimos nariai, bet ne, ne, negauna atsakymo. Ta tyla, ta nežinia yra turbūt sunkiausia, ką galima būtų patirti. Ir šiame pranešime yra kalbame apie kontaktinės mens nurodymą, apie prievalės numatymą agentūroms informuoti apie keliaivių sąrašą per dvi valandas. Man atrodo, kad būtent šios nuostatos yra be galo svarbios, kurios turėtų padėti išsklaidyti tą nežinę, kad tie, kurie nežino, kas vyksta, gautų kažkokią paramą, pagalbą. Labai svarbu tinkamai išlaviruoti tarp išorės ir vidaus tyrimų ir jų poreikių, bet man atrodo, kad ta pusiausvyrą yra rasta. Viena vertus turime teikti ataskaitas, kita vertus pripažįstame, kad būtina užtikrinti ir reikiamos informacijos pateikimą piliečiams. Man atrodo, kad ta pusiausvara čia pasiekta ir dėkoju pranešiai. Ačiū. Dabar ponė Bilbao. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. pritariu, kad vienintelis šios ataskaitos tikslas yra užkirsti kelią ateities katastrofoms, išvengti jų. Todėl aš pritariu čia siūlytam, siūlymam tyrimų koordinavimui, tinklo, tyrimų biuro tinklo įkūrimui, e, tom, tom nuostatom, kurios padeda nukentėjusių ar aukų artimiesiams sužinoti daug informacijos, reikalavimas pateikti informaciją apie sąrašus. Žinoma, ta informacija, įrašai, nuotraukos e, turi būti konfidenciali informacija. E, dažnai tyrėjus e, vertina žiniasklaida dar prieš tyrimo pabaigą. Aš manau, kad mes turėtume užtikrinti tikrą aukų artimųjų teisų apsaugą. Dėkuoju dabar ponė Bertman. Ačiū pirmininkė civilinė aviacija vis labiau vystosi, e, būtina užtikrinti jo saugumą, todėl reikalinga nepriklausoma institucija, kuri galėtų įvardinti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, kad saugumas būtų optimaliai užtikrinamas. Dar kartą dėkuoju pranešėjai už šitą pranešimą. Ačiū dabar ponas Fernandės. Ačiū, ponė pirmininkė. O oro transportas labai ženkliai prisideda prie pasaulio ekonomikos raidos, kuri vis labiau e, e, prisideda prie globalizacijos. Mes kalbame apie, apie incidentų ir avarijų tyrimą. E, tai e, šiuo metu reikalauja, kad Europos oro saugos agentūra e, dirbtų aktyviau. E, Mes jau dabar matome, kad bendradarbiavimas tarp valstybių narių vyksta, tačiau reikėtų dabar priori, kaip prioritetinės laikyti prevencinės priemonės, nes tai yra svarbiausia. Labai dažnai mes kalbame apie kaštus, bet rizika tokiu būdu tik išauga. Tačiau ekonomika e, negali būti svarbiau negu žmogus. Todėl mes e, turėtume pasirūpinti, kad būtų sukurtas e, geras saugos valdymas ir kokybė. Dėkuoju, ponia Kau. Ačiū, gerbama pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Devirak už tai, kad jinai susitarė dėl šio pasiūlymo pirmojo svarstymo metu dėl avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos pasiūlymo. Mes turime tinkamai padėti aukų artimiesiems ir tas siūlymas per dvi valandas oro linijoms pateikti keliaivių sąrašus yra nepakankamas. Man atrodo, kad dvi valandos yra per ilgas laikotarpis. Kita vertus, man patinka tas pasiūlymas reikalauti, kad ES oro linijos taikytų Monrealio konvencijos nuostatas, netgi tuo atveju, jeigu registracijos šalyje e, ta sutartis nėra ratifikuota. Tai, man atrodo, padės geriau vykdyti tyrimus. ES turi pasirašyti civilinės aviacijos sustarimus su kitomis šalimis. Ponas Kaciniai. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką, kurio negalėjau paminėti ankstesnio pasisakymo metu, dėl, informa, dėl e, giminių informavimo. Man atrodo, kad jiems visiems turėtų būti suteiktos vienodos teisės, jie neturėtų būti diskriminuojami. Bet, e, kaip suprantu, valstybėse narėse situacija skiriasi. Parlamentas siekia apsaugoti aukų ir artimųjų teises, bet e, vienur jie apsaugome vienaip, kitur kitaip. Todėl mes norėtume, kad būtų pateiktas šeimos e, apibrėžimas ar giminių apibrėžimas e, aukos šalyje. Tai yra tinkamas pasiūlymas. Kol kas mes nesukūrėme naujų institucijų, turime remtis nacionaliniais tyrimų biurais kurie yra iš dalies vienas su kitu susiję. Dėkuoju. Ačiū dabar suteikiu žodį komisijos atstoviai poniai Malmstrom. Ačiū ponė pirmininkė. Manau, kad mes pasinčiame labai stiprų signalą keleiviams ir jų šeimoms, e, kadangi puikiai čia sutarėme plenar, šioje plenarėje sesijoje. Tai turėtų būti įrodymas, kad darbas, kurį atliko pranešėjai ir šiandien pranešėjai labai gerai. Noriu pasakyti, kad šis darbas, kuriant Europos saugumo e, civilinės aviacijos srityje tyrinėjimo tinklo įkūrimą yra labai svarbus. Tai pagerinsime tyrimų kokybę, sustiprinsime naujų nepriklausomumą ir sustiprinsime standartus ši, mokant ir atliekant tyrimus. Šios uh, taisyklės sieks, padės siekti uh, didesnės pažangos uh, saugumo tyrimų srityje. Noriu pabrėžti, kaip daug kas čia kalbėjo, kad tokie tyrinėtojai esą bus tik tai techniniai patarėjai pas, šiuose tyrimuose ir padelbės savo patirtimi. Jie patys netirinės incidentų. Komisija e, nori greitai užbaigti šių taisyklių rengimą, kad būtų galima modernizuoti e, incidentų atskaitomybės sistemą, kad galiausiai turėtume geriausias priemonės, kaip veiksmingai atlikti savo darbą. Tai yra saugoti Europos keliautojų gyvybės. Labai ačiū už labai konstruktyvę diskusiją. Ačiū komisijos nariai. O dabar pranešėjai sutikime dar kartą žodį. Pane Deveirak. Ačiū visiems už e, komentarus. Pirmiausia, aišku, noriu pasakyti, kad pamiršau padėkoti komisijai, kuri padėjo labai daug e, siekiančio susitarimo. E, dėl vieno pakeitimo aš noriu pasakyti, kad e, įvyko klaida ir taryba pamiršo vieną pastraipą tekste ir mes norime pateikti šią pastraipą pakeitimu. Pone Higginsai, galbūt manęs ir neišgirdote, nes pradžioje buvo daug triukšmo. Pone Melsram apie tai irgi kalbėjo. Aiškiai pasakyta, kad agentūra bus e, tik tai konsultantė, ji netirinės e, incidentų. Tačiau, aišku, ji turės gauti reikalingą informaciją ir galės pateikti savo informaciją ir savo, padėti savo patirtimi. Dar noriu vienai parlamento nariai pasakyti, kad, kaip aš supratau, jos delegacija susilaikys keista, nes jūs e, kalbėjote apie tai, kad dažnai e, keliautojų šeimoms trūksta informacijos, tačiau aš juk sakiau, kad parlamentas iš tikrųjų nenusileido niekiek pirmojų svarstymų, būtent parlamento nuomonė e, atsispindi visame tekste ir pona, ponas Kun sakė, kad žmogaus gyvybė yra labai svarb, pati svarbiausia čia, kaip sakė ir visos frakcijos. Aš tikiuosi, kad čia, šį pranešimą patvirtinsime didžią, didelę daugumą ir e, pademonstruosime parlamento vaidmenį saugant e, Europos piliečius. Ačiū. Labai ačiū. Baigėme diskusiją šiuo klausimu. Rytoj bus balsuojama dėl šio pranešimo vidurdienį gerbiami parlamento nariai. Kitas darbo tvarkės klausimas.